Tai nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69C taisyklę pirmą pastraipą. plenarinio posėdžio internetinėje svetainėje galite rasti visas atitinkamas ataskaitas ir jos bus įtrauktos